E, deportacijos e, agentūros. Užuot taip švaistę pinigus, geriau sustiprinkime sienas, kad pagaliau e, nelegali migracija būtų nulinė. Tai yra be galo svarbu dabar, kai vyksta karas Sirijoje. Reikia stiprinti sienų apsaugą, kad teroristai neatvyktų į ES. Europos, Sąjunga, e, Europos Sąjungai nepavyksta to padaryti ir mes tai matome iš teroristinių išpolių. E, mūsų piliečių saugojimas apsauga turėtų būti daug svarbesnė negu prieglopšio prašytojų apsauga. E, užsukime pagaliau tą kraną ir išsivalykime po šitom prieglopšio prašytojų potvinio. Dėkoju. Ačiū. Mano sąraše parašyta ponas Hever. Ar jisai atvykęs? Ne. Tada pradėsime spontaniškų pasisakymų. Ne, atsiprašau, pirmininkas ponas Brudžinski. Jis atvykęs, jis yra salėje, prašom pasisakyti. Panie komisarzu. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Lenkijoje mes sakome, kad Labai dažnai ten, kur šviesa yra, yra ryškiausia, yra lengviausia ką nors paslėpti. Pastaruoju metu Europoje bandoma mus šantažuoti dėl religijos, dėl migrantų ir taip toliau. Aš esu dirbęs vidaus reikalų ir, ir e, viešos administracijos ministrų Lenkijoje ir tuomet aš atsimenu, kad mes kalbėjome apie galimybę perduoti mūsų įgalio, tam tikrus įgaliojimus EASai. Taigi panašu, kad iš tikrųjų ten, kur šviesa yra ryškiausia, da, da, jie ir sugebėjo da, daug ką nuslėpti. Nes tai, kas įvyko, yra tikrai da, nepriimtinas mokesčių mokėtojų išvaistimo pavyzdys. Žinome, kad agentūroje tikrai buvo labai daug pažeidimų, finansinių pažeidimų ir tai yra tikras e, skandalas. Dėkuoju, dabar galime perėti prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Trys kolegos paprašė žodžio. Julie Wood. Ar ji yra salėje? Taip, prašome. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, Europoje nėra šiuo metu pabėgėlių krizės. Jordanijoje, Libane ir kitose šalise taip tokia krizė yra, bet čia Europoje mes e, išgyvename solidarumo krizę. O tai reiškia, kad e, tam tikros valstybės narės turėtų pri, turi prisimti daug, didesnį atsakomybę nei kitos. Ir aš norėčiau padėkoti jiems už tai, kad jie rodo do, uh, gebėjimą užjausti kitus ir rodyti solidarumą tuomet, kai kiti nusigrėžė, užsimerkė ir pamiršo apie Europos vertybės. Mums reikia turėti geresnę bendrą Europos prieglopščio sistemą, kuri leistų mums palengventi ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, įvairi, sprendžiant įvairius prieglopščio e, politikos aspektus. Beje, čia galiu paminėti ir savo jungtinę karalystę. Tereza May, sukė, e, būdama vidaus reikalų ministrė, sukūrė tikrai labai nesvetingą ir neįgiamą atmosferą Ir žinome, kad šiandien da, į Italiją neįleidžiami laivai, gaben, kurie gabena migrantus. Yra kriminalizuojamas laivų e, kapitonų da, elgesys. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją. Toliau ponas Čiodago. Domnule președinte, se vede încă o dată că o idee fantastică, o idee bună în favoarea. Dėkoju. Pone pirmininkė, Mes galvojame, kad EASA bus puikia e, agentūra, tačiau matome, kad intikamai naudoja ES lėšas. Rumunijos parlamentas patvirtino teisės aktą, pagal kurį yra numatyta griežta atsakomybė už netinkamą viešų lėšų naudojimą. Yra visiškai normalu tai, kad e, tie, kas ta, e, pasisavina viešasis lėšas, nebegalėtų dirbti. De, E, viešojoje administracijoje. Ir e, mes turėtume imtis veiksmų šioje srityje, kai buvo, e, kai buvo imtis veiksmų Rumunijoje. Aš tikiuosi, kad viskas bus tinkamai ištirta ir tikiuosi, kad mums taip pat pavyks susigražinti bent jau dalį tų lėšų. Dėkoju pirmininkė. Mes, aišku, e, galėtume E, kalbėti apie e, pažeidimus e, viešuose pirkimuose, taip pat personalo gazdinimus, asmens duomenų netinkamą apsaugą. Bet man atrodo svarbiau prisiminti, ką, ką turi daryti Europos prieglaišio paramos biuras ir ko jam nepavyksta. Reikia pasižiūrėti, ką jie padarė, kokį vaidmenį suvaidino Graikijoje. Tūkstančiai nekaltų žmonių, kurie tiesiog troksta gyventi, yra suvaryti uždaryti beveik į sulaikymų kažkokias patalpas, kuriuose yra, kurios yra perpildytos. Ir iš tikrųjų tai yra pagrindinė žmogaus teisė kreiptis dėl prieglopščio, bet esą juos E, e, kaip apklausia, ar jie yra tinkami ar netinkami kreiptis dėl prieglapšio. Ir paskui jie yra gražinami į Turkiją, kur pas, iš kur paskui gražinami į Siriją, kur vyksta karas su Turkija. Man atrodo, kad tai yra dėmė ant mūsų visų sąžinės. Dėkoju. Ir dabar labai džiaugiuosi galėdamas komisarui Oettingeriui perduoti žodį. Pirmininkė, ponios ir ponai, dar kartą norėčiau padėkoti ponai Sarvama, kuris labai išsamei apžvelgė situaciją. Tikrai visi pritarėm ir sutarėm, kad migracija per ateinančius dešimtmečius vis dar bus labai svarbus iššūkis. Mums reikia tvarios bendros europinės migracijos sistemos. Yra daug pasiūlymų, bet e, kol kas dar ne visų e, ir komisijos ir kitų pasiūlymai buvo įgyvendinti. Komisijai labai svarbu kovoti su migracijos problema Mūsų taisyklės, mūsų tvarka buvo sukurta visiškai kitokiomis e, aplinkybėmis, todėl reformuoti šią tvarką būtent ir yra Europos prieglapšio paramos biuro tikslas. Ir ji turi e, veikti efektyviai. ESO vaidina labai svarbu vaidmenį migracijos politikoje. Jūs klausėte, ką iš esmės šiuo atveju reikia daryti. Olafo ir audito rūmų e, ataskaitose yra pateiktos konkrečios priemonės. Tai ten kalbama būtent apie direktoriaus ir atitinkamų darbuotojų veiksmus, taip pat yra uh, kalbama apie teisinius veiklus, e, teisinius procesus, civilinius ar baudžiamuosius. Ir taip pat kalbama apie finansinius reikalavimus ir apskaitos tikrinimą. Ir, ir ši agentūra įsipareigojo pateikti informaciją apie visą tai. E, galbūt ir galima vadinti tos netitikimus skandalu, bet svarbiausia, kad demokratija, kur yra kontrolės institucijos, tokios kaip parlamentas, komisija, Olafas, auditų rūmai, galima pasiaiškinti ir išsiaiškinti. Ir čia mes matome, kad e, skaidrumas, demokratija ir įstatymo viršienybė funkcionuoja. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui. Dar kartą suteikiu žodį pranešėjui, pon Petris Sarvama. Mentioned... Dėkuoju pirmininkė. Kaip jau minėta ir paties komisaro Oettingerio, e, padaryta žymi pažanga e, pasikeitus vadovybei EASO jų įsipareigojimas e, daryti reformas e, jau atnešė rezultatų tiek finansinėme, tiek žmogaus, e, žmogiškų išteklių srityje. Todėl raginame naujoje vadovybę ir toliau tęsti šias nuolatinės ir skaidrės pastangas siekiant įdėkti patikimą ir skaidrę valdymo procedūrą, struktūrą ir procedūras. Tačiau, kai švaistomi ar netinkamai leidžiami E, mokesčių mokėjimų pinigai, Europos parlamentas privalo tokius atvejus paviešinti, kad galima būtų jiems užkirsti kelią ateityje. Dabar mes tikimės bendradarbiavimo su naujaja ESO vadovybė, siekiant e, atidžiai stebėti, kaip e, ambicingas 2019 ESO valdymo planas bus įgyvendintas. Galiausiai, pripažįstant visas pastangas e, įdėtas e, siekiant ištaisyti praeities klaidas, negalime prisimti politinės atsakomybės ir patvirtinti 2017 agentūros biudžeto įvykdymo. Jeigu norime išlikti rimti dėl šio Europos parlamento teikiamo biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūros, negalime prieiti kitos išvados, atsižvelgiant į e, audito rūmų ir e, nepalankę paskelbtą nuomonę ir OLAF e, tyrimo metu paaiškėjusių problemų. Dėl to EASO finansinių metų 2017 biudžeto įgyvenimo patvirtinimo reikėtų nesuteikti. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Balsuosime rytoj, kaip visi žinome. O dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Ponios Izabel Garcia Munijos pranešimas 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, Europos vadovų taryba ir taryba. Suteiksiu. E, norėčiau e, pasveikinti tarybos atstovę Tupijų Rainen, o jūs noriu, jums noriu pranešti, kad dabar jau turime naują galimybę elektroniniu būdu paprašyti žodžio uh, pagal mėlynąją kortelę arba pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Nors galite ir iškelti kortelę tiesiog. Elektroninė tvarka irgi galima tą padaryti. Ir nuo pat dabar ne, ne, nelaukti diskusijų pabaigos. Taigi, Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai poniai Garcija Munjos. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju taip pat ir poniai Tupurainen iš Suomijos, kaip ir minikačios šalies, kad jie atvyko į diskusiją. Nuo 2009 nu, metų parlamentas negalėjo patvirtinti bendrojo biudžeto vadovų tarybai ir tarybai, nes parlamentas negalėjo tikrinti sąskaitų. 17 metų biudžetas, apie kurį šiandien kalbame, e, jį tvirtinant vėl nebuvo atsakyta iš tarybos pusės į nusiustus klausimus ir netvyko tarybos atstovai į E, biudžeto kontrolės komiteto posėdį. E, kovo 27 plenarnėje sesijoje parlamentas atidėjo patvirtinimą iki spalio ir suteikėme tarybai dar kartą ištaisyti šias klaidas, šios netitikimus. Deja, iki šiol taryba nieko nepadarė, todėl dar kartą, matydami, kad taryba nebendradarbiauja, mes iš, komis, iš komiteto pusės turėjome atmesti 17 metų vykdymo patvirtinimo projektą. Visos politinės frakcijos biudžeto kontrolės komitete balsavo vienbalsiai ir parėmė parlamento poziciją, jau daugybę metų mm, išlaikytą poziciją. Mes manome, kad mūsų vaidmuo yra patvirtinti, kad e, biudžetas buvo įgyvenintas teisingai, teisėtai. Ir e, tai yra mūsų kompetencija e, užtikrinti piliečiams, kad e, ištekliai yra naudojami skaidriai, ištekliai iš ES biudžeto. Todėl mes prašome sureaguoti tarybos ir pripažinti parlamento kontrolinį vaidmenį. Taryba turėtų priimti e, mūsų sąskaitų peržiūrą, kaip priėmė iš kitų institucijų. Bet net jeigu būtų kitaip, tai taryba turėtų būti skaidriausia institucija ir suteikti visą informaciją, kurios prašoma. Per šiuos metus Iš abiejų institucijų buvo bandymų e, kažkaip rasti bendrą poziciją, bet rezultatų iki šiol nėra. Bet aš esu optimistė ir, ir tikiu, kad taryba yra pasiryžusi ieškoti sprendimo ir bendradarbiavimo kelių ir tą padaryti kuo greičiau. Tikiuosi, kad Suomija pirmininkaudama suvaidins svarbu vaidmenį. Kita vertus, Šiame pranešime yra e, rašoma ir apie e, pirmininkavimą tarybai ir e, privač, privatų finansavimą. Manome, kad tas privatus finansavimas yra rizikingas ne tik tai tarybos reputacijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ypatingai tame kontekste, kur uh, Institucijoms reikia stiprinti pasitikėjimą jomis. Ir pabaigai pasakysiu, kad būtent kalbant ar siekiant to pasitikėjimo, siekiant skaidrumo ir demokratinės kontrolės, kurios verti mūsų piliečiai, dar kartą kreipiuosi į tarybą. Suvienikime jėgas, ieškokime sprendimo šiam, šiam, šiai problemai. E, prašau skaidraus atsakymo ir prašau sureaguoti į šią problemą. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Tupurainen. Gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau kai ką pasakyti apie 2017 m. biudžeto vykdymo procedūrą ir po to aš pakomentuosiu taip, kaip vyksta bendradarbiavimas ar Europos tarybos, e, e, Europos vadovų tarybos, tarybos ir Europos parlamento iš esmės. Kalbėdama apie 2017 metų įvykdymą, galiu pasakyti, kad kaip jums yra žinoma, auditorumai savo metinėje ataskaitoje pasakė, cituoju, nenustatė jokių problemų susijusių su taryba. Tai reikia pabrėžti. Žinome, kad mūsų institucijos jau kelius metus nesugeba įspręsti tam tikrų problemų. Ir dėl to sunku plėtoti pragmatiškai bendradarbiavimą siekiant sprendimo. Taryba nuolat pabrėždavo, kad sutarties 391 straipsnėje yra nurodyta, kad, parlament, kad patvirtinamas e, Europos vadovų tarybos ir tarybos e, biudžeto įvykdymas. Tačiau parlamentas nori, kad tie biudžetai būtų atskirti. Mes manome, kad vis dar galima nustatyti geros praktikos pavyzdžius, kuriais galima būtų pasinaudoti per biudžeto įvykdymo procedūrą. Aš galiu Jums papriminti 2011 m. susitarimo meto memorandumą, kuris buvo parinktas atsižvelgiant į Europos parlamento pasiūlymą. Bet o mes sureagavome ir į parlamento uh, pasiūlymą, kurį gavome 2018 metais. Ir ponia Grėslė ir tuometinė biudžeto kontrolės komitetas pateikė mums savo nuomonę dėl mūsų pateikto pasiūlymo. Mes gavome nesnei laišką iš ponios Holmeier, kuri yra dabartinė biudžeto, komiteto, biudžeto kontrolės komiteto laišką. Ir šiuo metu taryba. Da, de nagrinėja, kokiu tolesnių žingsnių reikia imtis reaguojant į šios pasiūlymus. Tarybai būtų labai svarbu žinoti, ar iš tikrųjų Europos parlamentas ketina laikytis pastaraisiais metais e, tai įtvirtinto požiūrio, pagal kurį numatyta apriboti biudžeto vykdymo procedūros apimti. Čia kalbame apie biudžetą ir negalime leisti, kad ši procedūra būtų piknaudžiaujama siekiant e, politinių tikslų. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad e, Mūsų institucijos turėtų keistis e, informaciją e, pagal e, vienodas taisyklės. Ir Europos parlamentas ir taryba turi turėti bendrą kitimos informacijos pagrindą. Praeitais metais mes apie tai kalbėjome ir tai buvo bendro darbo pagrindas ir aš tikiuosi, kad situacija nepasikeitė, bet reikia kalbėti konkrečiai. Kaip jūs suprantate, aš nežinau, kaip taryba sureaguosiu ponios Holmair laišką. Dabar apibrėžiama pozicija dėl to, ką reikia toliau daryti. Galiu Jūs patikinti visgi, kad pirmininkaujantį valstybę daro viską, kad užbaigtų šį procesą ir rastų sprendimą, kuris būtų priimtinas abiems institucijoms. Ačiū už Jūsų dėmesį, ponios ir ponai für die Fraktion der Europäischen Volkspartei wird die EPP frakcijos vardu Angelika Vinsich. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama ponė Tupurainen, e, kolegos, e, noriu padėkoti e, kolegė Almunijos už puikų darbą. Man regis, kad Čia svarbu kalbėti apie finansavimą skirtą ES institucijoms, bet tokį, kurį suprastų mūsų piliečiai. Pastaraisiais metais e, negalėjome pritarti 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. 500 62 milijonai eurų lėšų jame buvo, tačiau taryba nebuvo pasirengusi atsakyti į mūsų klausimus ir taip pat niekas netvyko į klausimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kaip ir kiti kolegos, manau, kad radome gerą sprendimą ir dėkoju kolegijai Holmaje už tai, kad ji pradėjo dėrybas su taryba. Kalbant apie ateitį, norėtųsi, kad daugiau skaidrumo būtų Europos Sąjungoje, bet kad reikėtų kalbėti e, apie skaidrų, bet kad, ir kad kalbėtumėm apie skaidrų institucijų darbą, kuris būtų suprantamas piliečiams. Ačiū, ponia Volters, SRD frakcija. Ačiū pirmininkė, sveikinu šį pranešimą, ypač kritišką poziciją dėl privataus rėmimo, dėl rotuojančios pirmininkančios valstybės ir visgi Rumunija rėmė Coca-Cola, kuomet taryba dėrėjosi dėl maisto prekių ženklimo. Suomija priėmė šimtą BMW automobilių tuo metu, kai jį peržiūrėjo automobilių išmetamų dujų standartas. Kroatija paskelbė dokumentą dokumentą, kai privačios kompanijos gali pasinaudoti verslo galimybėmis, kurios atsiveria pirmininkavimo metu. Įmonių rėmimo programos, mano manimu, diskredituoja ES ir kas pasitita ant kortos, tai ne vien tik tai interesų konfliktas ir skaidrumas. Eina kalba ir apie pasitikėjimą. Ir pas, paskutinius Europos parlamento rinkimus daugiau, kaip niekada daug jaunimo balsavo ir mes turime tikrai tikrai e, vertinti šį pasitikėjimą Europos projektu, o toks e, tokios e, rėm, rėmimo tokie veiksmai, sponsoriavimo veiksmai tikrai pakerta tokį pasitikėjimą. Mums reikia ES, kuri galvotų apie mm, visuomenės gerovę, apie bendrąjį gėrį. Ir prieš dvi savaitės aš kalbėjau čia ir kreipiausi į tarybą su to pačiu klausimu, ką jūs ketinate padaryti dėl mm, privataus rėmimo prieimimo finansavimą. Tuomet pirmininkantis Suomija pasakė, kad tai yra valstybių narių reikalas. Tačiau paskutinį kartą aš, kiek žinau, tikslinausi, Suomija irgi yra valstybė narė ir taryba sudaryta iš valstybių narių. Taigi klausiu dar kartą. Ar jūs nuspręsite būti tokia jėga, kuri pakerta ES piliečių pasikeimą, ar jūs visgi spręsite klausimą dėl to, kuomet kompanijos privačios finansuoja, remia um, pirmininkančias valstybės? Nikola Peksta. Vážené kolegyně, já myslím, že tahle ta procedura udělení absolutų. Ponios ir ponai, biudžeto tvirtinimo procedūra yra labai svarbus klausimas ir Europos vadovų tarybai, ir ministrų tarybai. Ir mes e, problemų turime jau ne vienerius metus. Ministrų taryba negali elgtis taip, kaip jį elgėsi iki šiol. Ir a, e, panašu, kad parlamentas ir taryba gerokai nesusikalba tarpusavė, nors abi institucijos turi atstovauti a, e, savo piliečiams. Ir be to parlamentas vykdo ir finansinę kontrolę. Pinigai, kuriais mes naudojamės, atkeliauja iš mokesčių mokėtojų kišenės ir mes bendrai turime valdyti tuos pinigus ir atitinkamai bendrai tvirtinti biudžeto vykdymą. Tai nėra kažkokia parlamento privilegija, tai yra tiesiog tarp institucinė tikrovė. Ir nebejotinai, kad mes e, turime neprarasti piliečių pasitikėjimo. Ir mes negalime pritarti, kad taryba vienašališkai tvirtintų biudžetą. Ta turi padaryti ir parlamentas. Ačiū toliau, ponas Johimkus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš kaip naujokas iš tiesų labai stebėjusiu tuo, kuomet išgirdau, kad taryba jau septynerius metus negauna biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kyla klausimas, o kaip taip gali būti? Ir šiais metais vėl nieko nauja. Už 17 metus negalime teikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo, trūksta atsakymų į klausimus. Ir todėl noriu paklausti, ar manote, kad parlamentas neturi įgaliojimų dėl to pusės milijardo eurų, kuriuos gaunate iš es biudžeto, e, neturi galiojimų kontroliuoti tas visas lėšas. Neturėtume mes to daryti jūsų manimu? Ar neturime teisės nejaugi? Tokie klausimai man kyla ir labai norėtųsi, kad į tai būtų pasigilinta, nes jeigu ir toliau vengiate tokio patikrinimo, ir galimybės gauti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, reikia kelti klausimą dėl viso to prasmės, kam apskritai yra parlamentas šis, ar bereikia jo, jeigu nėra galimybės suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą kuriai nors ES institucijai. Norėtųsi labai išgirsti atsakymą į šį klausimą. Ačiū. Kolega, vis dėlto tikiuosi, kad Europos parlamento nariai suvokia, koks svarbus yra jo darbas ir nekvestionuoja mm, jo prasmingumo. Oh, micro, Ačiū. Pone pirmininkė, gerbėmėjai ponios ir ponai. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, vykdama atskirai, pagal ES institucijas atskiras e, pagerina mūsų likščiolinę praktiką, tai skaidrumo daugiau suteikia piliečiams ir galima kovoti su kai kuriais e, pažeidimais geriau. Visos institucijos, išskyrus, pabrėžiu, išskyrus tarybą, praėjo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, visi pateikia savo atsakymus, poziciją dėl iškeltų klausimų, o kaip tarybos atveju daryti, jeigu nesulaukėme atsakymų raštu į raštu pateiktus klausimus ir jeigu taryba nedalyvauja ar jos atstovai nedalyvauja mm, lapkričio mėnesį numatytame susitikime, kuriame bus mėginama išspręsti tos klausimus. Tikriausiai per nelik lengvabūdiškai taryba žiūri į šios dalykus. Europos Sąjunga vieną kalbą kitą daro. Kodėl mes vėl kalbame apie biudžeto tvirtinimą? 17 metais taryba išleido 20 tūkstančių bepr, e, eurų beprasmiškai yra e, vežami vaikai ir personalas ir jų kelionė subsidijuojamas. Ir tikrai e, personalas gali pasidžiaugti finansavimu tokių dalykų kaip įvairūs pobuviai. 18 tūkstančių eurų 18 metais taryba išleido šampano buteliams. Ir uh, Jungtinė karalystė moka papildomai į ES biudžetą ir neturi teisės kontroliuoti. Aš sakau, pakaks. Aš sakau, pradėkime vėl kontroliuotą, kaip išleidžiami mūsų pinigai, bent jau tol, kol Jungtinė karalystė nepasitrauks iš ES. Ačiū, toliau ponas Senechovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu tvirtai įsitikinęs, kad kai Britai pradės kontroliuoti savo lėšas po išstojimo, jie galės mums pademonstruoti, kaip tai reikia daryti. Ir aš mielai po to keliausiu į Junktinę karalystę, kad susipažinčiau su jų patirtimi. Bet manau, kad tikrai labai svarbu susitarti ir susitarti turi visos politinės jėgos. Mūsų kolegos iš ID frakcijos minėjo, kad nėra susitarta dėl biudžeto kontrolės per ankstesnius septynerius metus. Kitais metais aš renksiu pranešimą dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ir aš manau, kad pirmiausia, man reikės plėtoti dialogą, nes to dialogo ir susikalbėjimo trūksta. Mes turime viską daryti skaidriai ir daug atviriau. Ir uh, tada nekils diskusija, kodėl Europos parlamentas užsieima ES finansų priežiūrą. Galų gale visiškai e, teisėta tokius klausimus užduota, lygiai taip pat, kaip mūsų bičiuliai Britai užduoda panašius klausimus tarybai. Aš manau, kad visi esantys salėje pageidautume, jog būtų veikiama skaidriau. Ir e, kompromisas, kurio mes turime siekti, yra toks kompromisas, kuris parodytų Europos piliečiams, kad didesnis skaidrumas užtikrintas. Ačiū. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų iš vietos procedūrą. Tik vienas užsiregistravęs mm, parlamento narys jie, bet noriu dar kai ką e, pasakyti savo ruoštų. Piliečiai yra, piliečiams būtent mes atstovaujame ir negalima e, pakeisti kurio nors žmogaus, jo nepaisyti. Tai toji mintis dėl tokio pakeitimo tikrai turėtų būti nudugniau apgalvota. Ir, ir, ir neturėtų būti kalbama taip, um, tokiu būdu, kuris prieštarauja netgi parlamento darbo tvarkos taisyklėms. Taigi, kolegos, pagalvokite rimčiau apie tai prieš kalbėdami doamnă președintă din punctul meu de vedere lucrurile pe care le am auzit astăzi sunt extrem de grave. ačiū pirmininke visa tai kas čia buvo pasakyta yra labai svarbūs dalykai ir man atrodo reikalingas demokratiškas požiūris taip pat ir dėl europos sąjungos lėšų kontrolės ir uh, E, neįtikėtina, kad Europos piliečių išrinktas Europos parlamentas visgi dar negauna visos informacijos, yra kažkokių nuslėptų momentų, tai gal kažkokia nepriklausoma institucija turėtų atlikti visus patikrinimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtimo, bet juk taisyklės yra visiškai aiškios ir piliečiai žino. Aš noriu priminti, kad vienintelė, vienintelė demokratiškai išrinkta institucija yra Europos parlamentas. Taigi reikia rasti tinkamą procedūrą, kuri leistų atsakyti visus priečių klausimus. Dar panas Betinas užsiregistravo kalbėti taip pat, ką tik prašom jam žodį. Uh, you, um... Ačiū pirmininkė. Uh, Stechovski maloniai paminėjo Junktinę karalystę uh, šiuo klausimu, taigi norėčiau išsakyti keletą minčių ne dėl demokratijos kaip po tokios, dėl atsakomybės sėtina su demokratija. Ir man atrodo, skaidrumas yra vienas iš esminių ingredientų, kurie užtikrina pasitik, piliečių pasitikėjimą. Ir šiose diskusijose buvo kalbama vėl ir vėl apie skaidrumą. Taigi nestebina, kad eina kalba apie 562 milijonus eurų, kurie, kurių nerandame Europos parlamente. Ir iš tikrųjų, um, Europos Europos tai, uh, vadovo taryba turi apie tai pakalvoti. Visų pirma, reikia išorės atskaitomybę užtikrinti. Dabar yra vidaus atskaitomybės procedūra, kuri panašu neveikia. Toliau vykdomoji valdžia turi ateiti į komitetus atsiskaityti. Aš neįsivaizduoju, kaip taip gali būti, kai vykdomosios valdžios atstovai atsisako ateiti atsakyti komitetų klausimus. Toliau yra, aišku, interesų konfliktai dėl um, rėmimo, kurį teikia veikia privačios kompanijos ir šitos klausimus turi būti atsakyta. Tarybai iš karto progą sureaguoti. Pone Tupurainen, prašom. Sehr geehrter Herr Präsident, Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, tikrai džiaugiuosi tuo nuomonio apsikeitimu, kuris įvyko šiandien. Norėčiau tik pabrėžti, kad auditorumų pirmininkas biudžeto kontrolės komitete pareiškė, jog taryba buvo tikrinama lygiai taip pat kaip ir bet kuri kita institucija. Be to, taryba parlamentui pateikė išsamius dokumentus pagal atitinkamus starties straipsnius dėl, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir jau keletą metų parlamentas gali uh, E, peržiūrėti dokumentus, kurie, viešai, kurie e, jam yra e, pateikiami specialiai dėl išteklių panaudojimo taryboje. Garbus ponios ir ponai, noriu pasakyti, jog Suomija tikrai pasirengusi išsemti visas galimybės abipusiai priimtino susitarimo. Tikrai rasime Mm, darbo metodą, kuris tiks visiems. Mano vienas primtakų yra sakęs, kad ES valstybės narės gali tik kartu e, laimėti, o ne veikdamos kiekviena paskirai. Dėl kompanijų remimo, kas buvo pasakyta, tai visa tai susiję tiesiog su um, atskiromis valstybėmis narėmis ir, ir juose galiojančia uh, tvarka. Taip pat uh, bus tikriausiai teisinga pasakyti, kad mes veikiame savo ruoštų ir neveikiame per Europos parlamentą. Dabar dar galimybė pasisakyti diskusijos pabaigoje pranešėjai, poniai Garsijai Munios. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti biudžeto kontrolės komiteto nariams už bendradarbiavimą, už jų pasisakymus, už siūlytus pakeitimus ir už pasisakymus šioje diskusijoje, ypatingai už pareikštą paramą mano pranešimo atžvilgiu. Iš ties reikia ieškoti sprendimo tokiam mūsų nesutarimui, nes piliečiai iš mūsų reikalauja skaidrumo, atskaitomumo. Negalime leisti, kad kiltų tokios problemos, apie kurias kalbėjo ponas Weberis. Turi būti restas abipusiai priimtinas sprendimas, abiems šalims priimtinas sprendimas. Ir tikrai dabar pats metas jau tą sprendimą ir kompromisą priimti, o ne ir toliau, kad viltųsi ta problema iš vienų metų į kitus, į kitus kaip dabar yra. Institucijos reputacija tikrai menksta piliečių akise dėl to, kas vyksta, nežiūrint to, kad e, jiems irgi yra atstovaujama įvairiose institucijose. Ačiū. Poniai pranešiai, balsavimas dėl šio pranešimo vyks rytoj. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Tai yra e, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimo sveikinuosi su komisijos ir tarybos atstovėmis. Ir pereinu prie kalbėtojų sąrašo. Pirmiausiai žodis tarybos atstoviai, poniai Tupurani. Ačiū, ponė pirmininkė, garbingi parlamento nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti dėl horizontaliosios lygių galimybių ir sąlygų direktyvos. Jūs žinote, kad lygios sąlygos yra labai svarbus dalykas, kovojant su bet kokia diskriminacijos forma. Tačiau valstybės narės pasirenka labai skirtingus šios kovos būdus. Ir a, pati direktyva remiasi principu, kad ji turi užpildyti nacionalinėse teisės aktuose egzistuojančias spragas, kad būtų galima užtikrinti tikrai lygias galimybės visiems. Pasiūlymas apima keturis svarbius dalykus - religija ir įsitikinimai, neįgalumas, amžius ir seksualinė orientacija. Direktyva yra siekiama, siekiama remianti šiais principais išplėsti kovą su bet kokia diskriminacijos forma ir be kita ko paslaugų teikimo srityje. Direktyva <clears throat> pristatyta 2008 metais ir iš karto Europos parlamentas priėmė savo rezoliuciją. Iš tarybos pusės 11 metų praėjo nuo šio pasiūlymo pateikimo ministrų tarybai, bet kiekviena pirmininkaujanti valstybė vis grįžo ir grįžo prie jo. Jūs žinote, kad šis sprendimas dėl direktyvos turės būti priimtas vienbalsiai, bet dėja labai sudėtinga užsitikrinti vienbalsiškumą šios direktyvos projekto atveju. Egzistuoja tam tikras pasidalymas direktyvos <clears throat> taikymos ryties požiūrių tarp valstybių narių pagal kompetenciją. Ir todėl tarybos bendroji pozicija panašu iki šiol negali būti suderinta. Nepaisant visų diskusijų, kurios pademonstravo, kad pasiekta nemažos pažangos ir tai atsispindė ataskaitoje. Bet mes manome, kad tolesnės diskusijos tikrai nepadės išbristi iš aklavitės. Todėl mes pirmininkavimo metu priėmėme sprendimą pradėti platesnį pasikeitimą įvairiais e, nuomonėmis įvairiais lygiais dėl kovos su diskriminacijo ir spalio 24 dieną, po poros dienų tiksliau, susirinkus EPSCO ministrams jie grįž prie šio klausimo ir konstruktyviai pabandys pasiaiškinti, kokia yra situacija, bei aišku, viskas priklausys ir nubusimos komisijos pasiryžimo dirbti toliau. Diskusijos, kuri dabar prasidės, tikslas yra dviejopas. Pirmiausia, reikia įvertinti, kokie iššūkiai kyla diskriminacijos srityje ES mastu. Ir antra, pažiūrėti, kokiomis priemonėmis galima naikinti tą diskriminaciją. Kitaip tariant, Mes iš savo pusės norime aiškiai apibriežti, kokių reikia imtis priemonių, kad lygių uh, sąlygių, lygių galimybių principas būtų įgyvendintas visose sritise ir neapsiribotų vien tik tai um, prieimimu į darbą. Taigi be politinės diskusijos mes e, ketiname įsiaiškinti ir padėti valstybėse narėse. Tikėkime, kad pavyks motivuoti valstybės narės dar kartą grįžti prie šio pasiūlymo, bet jau vadovaujantis naujo požiūrių ir perspektyvą. Aš suprantu, kad tai yra gana ambicingas dalykas, bet Suomija, kaip ir mininkaujantį taryboje valstybę, e, turi atsižvelgti į visų susijusių valstybių narių interesus ir ir pozicijas, svarstant šį esminį pasiūlymą. Nebejotinai, kad ši diskusija yra labai savalaikė. Ir uh, tikiuosi, kad ta diskusija padės mums numatyti būdus, kaip pasiekti tolesnės pažangos. Mūsų uh, sutartyse uh, socialinio teisų ramstėje ir kitose dokumentuose įtvirtintos visos pamatinės teisės ir visi piliečiai turi uh, su visais piliečiais privalu elgtis lygiaverčiai. Ir be to, jeigu visi turės lygias galimybės, jie galės daugiau pasiekti tiek socialinėje, tiek ekonominėje srityje. Akivaizdu, kad šioje srityje mes anaip tol nebaigėme darbo ir dar ne, gana ilgą kelią teks nukeliauti. Tačiau aš nemanau, kad kokia nors valstybė narė taryboje ginčytų šio dokumento projekto svarbą. Todėl esu įsitikinusi, kad mūsų diskusija EPSCO ministrų posėdžio metu duos uh, gerų rezultatų. Garbus parlamento nariai, mes tikrai džiaugiamės, kad parlamentas daug nuveikė kovodamas su diskriminacija. Ir mes labai uh, vertiname vertiname Europos parlamento indėlį, skaitant ir e, rezoliuciją dėl pamatinių teisių, dėl mažumų teisių ir neseniai e, priimta rezoliucija dėl moterų ir vyrų nediskriminavimo bei lygių teisių. Labai džiaugiuosi šią diskusiją ir nekantriai jos laukiu. Ačiū, ponia pirmininkė. O komisijos vardu? Pone Jūrova Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, diskriminacijai nėra vietos ES, nežiūrint ar jį vyksta mm, darbo srityje ar už jos ribų, nežiūrint to, ar tai yra paremta rasė seksualinė orientacija, religinis įsitikinimais, amžiumi ar negalę. Ir todėl uh, horizontalios vienodo traktavimo direktyvos prieimimas yra lemiamai svarbus. Tai užtikrintų, kad lygybė būtų taikoma visiems visose gyvenimo sritise. Jau daug metų Europos parlamentas reiškia paramą šiam pasiūlymui ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti Europos parlamentui už jūsų ryštą ir nuolatinį bendradarbiavimą. Turime naujų skaičių iš Eurobarometro dėl diskriminacijos, kurie bus paskelbti spalio 24 po dviejų dienų. Matome labai mažai pažangos ES lygmenių, galvojant apie požiūrį, diskriminaciją, palyginti su tais skaičiais, kuriuos turime iš 2015 metų. Pagal dabartinius skaičius 53 procentai europiečių sako, kad jų valstybėje diskriminacija yra plačiai paplitusi seksualinės orientacijos pagrindu. Kalbant apie Romų kilmės žmonės, tai skaičius dar didesnis, tai bent 61 procentas europiečių sako, kad yra diskriminacija tokiu pagrindu. Dėl tų, kas identifikuojasi kaip gėjai, lesbietės, translyčiai ar interly... ar uh, seksualai yra 58 e, procentai laiko, kad yra diskriminacijos. Ir diskriminacija yra plačiai paplitusi. Ir tai yra žalinga, e, kenkia ne vien tik tai tiems asmenims ar grupėms, bet tai brangiai kainuoja ir visai visuomeniai. 2016 metų pranešimas rodo, kad lygybės teisės aktų biudžetų e, spragos e, lemia nuostolius mokesčių surinkimo bendros gerovės, rasinės, etinės kilmės pagrindų pajamos mažėja iki 8 milijardų. Ir taip pat yra didžiulė rizika, kad tokie asmenys susidurs ekonominiais sunkumais. Tam komisija dar nuo 2008 metų siekia, kad būtų patvirtintas jos pasiūlymas dėl horizontalios direktyvos, dėl vienodo traktavimas traktavimo. Mes tikrai nenu, nenuilstamai toliau dirbsime, stengsime dirbti su taryba, kad įveiktumėm politinį strigimą, kad būtų realiai pradėta dirbti dėl likusių neišspręstų klausimų kad socialinių reikalų ministrų sutikime ketvirtadienį vyktų politinės diskusijos šio klausimu. Ir kaip jau girdėjome iš pirmininkaujančios valstybės, šiam klausimui reikia vieningo sprendimo, tačiau turime nepasiduoti ir bandyti vėl ir vėl. Mes dėsime visas pastangas, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas ir būtų išspręsti klausimai dėl gyvenimo ir išlaidų, taip pat įvertinant ir tokius pasikeitimus kaip jungtinių tautų asmenų su negale konvencijos ratifikavimas ar Europos prieinamumo akto patvirtinimas. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Suomijai už tai, kad buvo surinktos politikos diskusijos dėl nediskriminavimo stiprinimo. Dalyvausiu tarybos diskusijose šį ketvirtadienį ir tarybos uh, rezultatai bus nepaprastai svarbus, stengiantis įveikti dabartinį įstrigimą. Šios, šių diskusijų misija, mano manimu, bus labai aiški - paskatinti tarybą siekti pažangos šio klausimu ir išreikšti mano vilti, kad bus sudarytas susitarimas šio klausimu. Ačiū. Ačiū, ponė Marija Volš. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, labai nužygau išklausiusi ir e, tarybos pirmininkaujančios valstybės atstovę ir ponę dalį. Ir tikrai svarbu per artimiausią savaitę įsiaiškinti, ar galime pasiekti tolesnės pažangos, ar reikia viską peržiūrėti. Labai svarbu, kad komisija pripažįsta, jog reikia nedelsiant susitarti dėl direktyvos projekto. Uh, Ir aišku, reikalingos kelio gairės, ne tik tam, kad žinotume, kur mes einame, bet žinotume, kaip kovoti su diskriminacija. Nes direktyva turi užpildyti egzistuojančias spragas, o tos spragos reiškia, kad yra daug pažeidžiamų žmonių, kurie diskriminuojami dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, religinių įsitikinimų ir panašiai. Per 11 pastarųjų metų mes mažai pasiek, mažesnės, mažos pasiekėme pažangos ir aišku pagerėjo situacija ES teisės aktai tiesa nėra, nėra pakankami, mes atsiliekame teisėkuros srityje. Mes, o kita vertus turėtume tapti pirmaujančią institucija, kuri gina pasaulyje žmogaus teisės. O žmogaus teisės yra pamatinės teisės, kuriomis remiasi visa uh, E, globali tvarka yra. Nepakanka vien tik tai priimti konvencijos, nes labai dažnai e, įvairios regioninės ir panašios e, organizacijos nurodo, kad vis dar daug diskriminacijos. Ta situacija turime pakeisti. Negalima net ginčyti žmogaus teisų ir tas žmogaus teisės būtina labai tvirtai įtvirtinti. Ačiū. Toliau ponas Silvi Gilom. Ačiū pirmininkė. 2009 kovą, tai yra daugiau kaip prieš dešimt metų, mes pilietinių teisų komitete kalbėjome apie diskri, direktyvą, kuri, yra, kuri buvo skirta už, uždrausti diskriminavimą amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, stikinim pagrindų. Tačiau nieko nepadaryta per tiek metų. Manau, kad mm, mūsų pirmtakai galvoja, kad įmanoma tokį tekstą patvirtinti labai sparčiai skaičiai taryboje, tačiau kokie jie buvo naivus. Valstybių narių atstovai nesugebėjo susitarti ir dar kartą viskas buvo užslepta už finansavimo argumentų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, ar sąlygos iš esmės pagerėjusios, situacija nediskriminavimo pagerėjo, toliau yra išpoliai prieš įvairias grupės, ar iš tikrųjų žmonių e, gyvenimas pagerėjo, žmonės su negale gali pasakyti, kad jiem yra dabar lengviau E, dalyvauti švietimo, darbos, transporto, kitose sektoriuose. Iš tikrųjų e, yra būtent toks įstrigimas ir tai pakerta žmonių pasitikėjimą ES ir, ir sudaro tokį įspūdį, kad realiai nesirūpinama žmonių e, poreikės, žmonių gyvenimu. O iš tikrųjų labai svarbu turėti tokį teisinį pagrindą, kad būtų galima kovoti su diskriminacija. Ir todėl noriu pasinaudoti šią progą. Aš tikrai išgirdau, ką jūs sakote sakote, bet aš noriu um, pasidžiaugti tuo, kad, kad uh, bus tvirtinama nauja komisija ir kad dabar Suomija pirmininkauja ir aš noriu iškelti būtent šios klausimus dar kartą. Ačiū toliau, ponė Pagazar Tunduo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau dešimt metų šią direktyvą mm, turime ant savo stalų. Ačiū komisijos nariai Jaurovai. Bet reikia pasakyti, kad ir pagal antrąjį sutarties e, straipsnį yra numatyta, jog žmogaus arumas turi būti gerbiamas ir saugomas, o diskriminacija nežiūrinto vyksta, vadinasi, tas principas yra pažeidžiamas. Yra daugybė fanatikų, kurie skleidžia neapykantą savo pasisakymais ir bet kuris žmogus, kuris e, nori gyventi kitaip, susilaukia e, atakų panašių. Iš tiesų, žmogaus e, orumo paisimas yra demokratijos pagrindas. Na ir diskriminacija vyksta įvairiose ES vietose, pavyzdžiui, Katalonijoje, imkime kaip pavyzdį, kur yra numatyta, jog turi būti tam tikri raštai teikiami ispanų kalba arba buvo kritikuojama mokykloje viena mokinė, kadangi norėjo E, kelti ir rodyti pagarbą kitai vėliavai, negu kad e, numatyta dokumentuose. Neturėtumėm niekur Europoje, jokiame jos kampelėje leisti bet kokio pobūdžio diskriminacijos, taigi būtinai remsime e, šios direktyvos plėtojimą. Ačiū. Toliau ponas Medžit. Politics... Draugai, salam aleikum. Iš tikrųjų, yra metas, kuomet reikia priimti tam tikrus sprendimus ir yra buvę jų priimta labai žiaurių. Kalbant apie horizontalę kovos su diskriminacija direktyvą, nėra taip, nėra tai koks nors žiaurus sprendimas. E, čia viskas yra labai aišku. Kova su diskriminacija e, yra labai suvokiamas dalykas. Mes suprantame tai geriau negu bet kurie es institucija kita. Uh, iš tiesų reikia užtikrinti, kad teisė e, būtų vykdoma, kad jos būtų paisoma ir kad tai teisės aktuose būtų įtvirtinta. Nuo pat Jodosios jūros iki Portugalijos krantų, bet kur, visur turėtų būti taikomas vienodas požiūris į žmogus. O devynerius metus jau uh, vyksta tokie dalykai. E, jeigu taryba elgsis taip ir toliau, tuomet suteiks antros klasės statusą tam tikriems piliečiams ir parlamentas turi aiškiai tuomet pareikalauti, kad taryba 48 straipsnį ir jo 7 dalį aktyva, aktyvuotų sutarties dėl ES veikimo, kad e, būtų pereita prie kvalifikuoto daugumos e, kriterijaus priimti sprendimus. Tik taip užtikrinsime žmogaus teisėms pagarbą ir vienodą požiūrį. Ja, danke, Herr Präsident. Laut Euro Ačiū, panas Fes toliau. Pagal 2015 metų Eurobarometro e, duomenis e, nurodė per 12 pastarųjų mėnesių buvę diskriminuoti 51 procentas apklaustųjų, daug kas dėl amžiaus, dėl to, kad buvo 55 ir e, vyresni arba jaunesni negu 25, 21 metų. Gal Galbūt tokio, tokiu pagrindu diskriminacija net ir visai mm, patiktų man, labai mielai būčiau jaunesnis. Kai kas e, kiti diskriminuojami dėl e, e, seksualinės orientacijos. Bet nežiūrint visų kalbų apie diskriminaciją, seksualinio pobūdžio diskriminacija vis dėlto 2015 metais nebebuvo jau tokio problema ir tiek vadinamasis meilės paradas vyko anksčiau, kaip puikus pavyzdžiai tolerancijos ir kiti renginiai. Iš tiesų, neretai yra mm, iš darbdavių pusės pasipriešinimas tam tikroms teisės nuostatoms dėl to, kad jie nori labiau apsisaugoti nuo to, kad darbuotojų nebūtų galima atleisti. E, taip, kaip jiems norėtųsi. Yra kai kur restoranų, kur e, nėra įdarbinami tam tikrų tautybių e, žmonės ar priklausantis kuriai nors religiniai bendruomeniai ir iš tiesų jokie teisės aktai nepasieks to, kad iš kasdienybės būtų išuita šita praktika. Ačiū toliau, ponia Bjork. Ačiū, ponė pirmininkė. Nacionalistai ir kraštutiniai dešinieji keičia savo pozicijas labai dažnai. Kai kurie iš jų yra rasistai, seksistai, skleidžia tą neapykantą. Um, ir tokioje situacijoje, tos situacijos akivaizdoje ir taryba, ir kitos institucijos turi daryti viską, ką tik gali, kad uh, E, tai būtų pažabota. Turime tą aiškiai išsakyti, turime palaikyti hmm, diskriminuojamus asmenis ir pasipriešinti tiems, kurie diskriminuoja. Vienas iš būdų būtų patvirtinti kovos su diskriminacija direktyvą. Aišku, tai neišspręs visų problemų. E, negali taip tiesiog imti ir per naktį viską išspręsti, bet tai būtų žingsnis tinkamos, mm, žingsnis tinkama kryptimi. Mes tikrai ir toliau akilai stebėsime situaciją ir būtinai reikia keisti kryptį. Ačiū. Toliau, ponė Laura, ponė Laura Ferrara. Ačiū, ponė pirmininkė. Nediskriminavimo principas yra